Jūs. Niekas nebalsavo prieš. Lieka paskelbti keletą pranešimų. Mes gavome tarybos deklaraciją. Į pavadimas bus įrašytas į e, protokolą. Parlamentas turi tris mėnesius, e, kad galėtų pareikšti savo nuomonę. Nuo rytaus dienos pradėmas